komisijos pareiškimas dėl ES ekonominės diplomatijos. Ir vėlgi komisijos vardu kalbės vicepirmininkas ponas Katainen. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi, tai yra vienas tų klausimų, su kuriais aš dirbu ir bendrabiauju su keliais kolegomis šią srityje komisijoje. Komisija bei vyriausiai galiotinė Mogherini, Europos investicijų bankas šiuo metu svarsto ir analizuoja, kaip būtų galima užtikrinti efektyvesnę Europos ekonominę diplomatiją. Ekonominė diplomatija reiškia, kad bus panaudojama įvairūs svertai, kurie yra mums prieinami, kad būtų galima apginti mūsų ekonominius interesus užsienyje. Tai reiškia barjerų mažinimą, taip pat paskatas prekybai bei pasaulinių rinkų atvėrimą. Taip pat tai reiškia ekonominės valdysinos e, plėtrą pasaulinių lygių, taip pat ES verslų tapnę plėtrą ir taip pat tai reiškia, kad reikia užtikrinti išorinės išorės veiksmų nuoseklumą ekonomikos srityje. Ekonominė diplomatija yra vienas svarbiausių veiksnių įgyvendinant augimo ir darbaitų kūrimo planą darbo tvarkę, kurią numato, kur, kur yra labai svarbi šiai komisijai. Ir siekime, kad ES veikdama už savo ribų pasinaudotų visais svertais ir užtikrintų klėstėjimą Europą globaliame kontekste. Turint tai galvoje, reikia plėtoti nuoseklesnius tikslus, siekinius, politinius siekius ir užtikrinti geresnius rezultatus mūsų pramoniai bei plėtros politikai. ES ekonominė diplomatija taip pat turi ir finansinį dėmenį ir prieiga prie finansavimo verslui, ypač tarptautiniu aspektu, turėtų būti skatinama ne tik per Europos investicijų banką, bet ir per kitus šaltinius komisijos tarnybos, taip pat ir Europos investicijų bankas ir išvis veiksmų tarnyba jau aktyviai dirba, siekdami panaikinti barjerus bei skatinti investicijas bei skatinti priekybą ir atverti pasaulinės rinkas. Taip pat siekiama gerinti ekonominę valdyseną ir konvergenciją su visais svarbiausiais ekonominiais partneriais. Taip pat remiama Europos verslo ekonominė plėtra. Siekėme taip pat pasirašyti sutarimus dėl investavimo įvairiuose sektoriuose. Ir tai daromas patirtis visame pasaulyje. Yra tai įmamas diplomatinių veiksmų iš Europos delegacijų. Taip pat įmamas veiksmų ir viršūnių sutikimuose bei kitose kontekstuose. Taip pat numatome ir e, finansinės paramos verslui, kuris siekia veikti tarptautiniu mastu. Taip pat numatomos partnerystės prieigai prie rinkos, puldomos partnerystės numatomos. Taip pat yra bendarbiavimo reguliavimo srityje partnerysčių projektai su partneriais. Žinoma, yra ką padaryti dar daugiau, kad e, išorės veiksmai ekonomikos srityje būtų dar veiksmingesni. Pirmiausia, reikia aiškiai suvokti ES ekonominius interesus ir strateginės strateginius siekinius ir matyti taip pat, kaip galime, kaip galime bedarti su partneriais. Po to reikia gerai vertinti mūsų priemonės, kurias galime pasinaudoti, pasitelkti, siekdami šių tikslų. Taip pat reikia teikamai konsultuotis su parlamentu, valstybėmis narėmis bei pramonės šakomis. ir užtikrinti ypač darbą tos rytise, kur ES yra stipriausia. Ir e, įvairius komisijos atstovai dirba ekonomijos diplomatijos srityje kartu su išlaisvimų tarnyba bei investicijų banku ir bus teikiami pasiūlymai visiems minėtiems klausimams. Taigi yra suburta tokia ekspertų grupė, kuris įgerinti išorinį koordinavimą ir imtis kitų veiksmų. Ir vienas iš numatytų veiksmų yra geriau informuoti ES delegacijas, e, kaip jos galėtų geriau ginti užsienį ES ekonominius interesus. Mes taip pat svarstome, kaip gerinti koordinavimą su valstybėmis narėmis bei pramonę, kad visi kartu siektume tų pačių tikslų ir pasidalytume darbais kuo optimalesniu būdu. Taip pat numatome konkrečios paromos plėtrai tarptautiniu mastu ES įmonėms ir taip pat siekime išvengti pastangų dubliavimo. Siekdami šių tikslų mes toliau kalbėsime su valstybėms narėmis bei verslo atstovais tiek Briuselėje, tiek kitose kontekstuose. Taip pat bendrausime su tomis šalimis, kuriuose vykdoma Europos ekonominė diplomatija. Ir taip pat matome čia itin svarbu Europos parlamento vaidmenį nes Europos parlamentas bendrauja su daugumos pasaulio šalių parlamentais. Dėl to gali siūsti svarbės žinias, kai vyksta delegacijos į tos parlamentus. Taip pat galime nu išsikelti bendrus tinkslus ir galime visi kartu siekti Europos ekonominių tikslų. Tad, garbiai nariai, jau baigsiu ir, ir e, lauksiu jūsų nuomonių ir ką galime padaryti geriau. Taip pat lauksiu ir jų, kad pasilytumėte savo gerąją praktiką šioje srityje. Labai ačiū. E ačiū. Dabar EPP frakcijos vardu kalbės e, vadovas jos Tačianai. Ačiū, ponė pirmininkė. ES turi skatinti konkurencingumą energetikos sityje ypatingai. Taigi mums reikia tikros energetinės diplomatijos. Mes turime užimti e, pozicijas e, Latino Amerikoje, besistančiose šalyse ir taip toliau. Mes turime padaryti taip, kad būtumėm matomi įmonėse ir tose šalyse, kurios dar tik vystosi. Dabar mes netrukus turime turėti tokį instrumentą, kuris būtų skirtas mūsų įmonėms padėti neišvažiuoti, neišsikelti. ES jau dirbo su panašiais instrumentais. E, Viskas buvo labai beje naudinga, kas buvo padaryta su augimu, įrodant, kad mūsų įmonės e, sugeba dirbti užsienyje. Tačiau aš manau, kad mes galime padaryti daugiau. Mums reikalinga tam tikro specializuoto langelio užsienyje, kad galima būtų padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms eksportuoti, kadangi manau, kad augimui tai yra labai svarbus faktorius. Tikiuosi, kad mes turėsime e, tikrai, ti, tikrų realių darbų, e, kurie seks po žodžių. Da, dėkoju, ponė Marija Grapinė. Ačiū. Ekonominė Diplomatija tikrai nenauja tema, esame ją svarstę ir anksčiau. Ir ponas Tajanai dar savo laikų, kai dirbo komisijoje, inicijavo 13 metais labai įdomią programą susijusią su ekonominė diplomatija. Taigi aš manau, tai tikrai nenaujas dalykas. Ekonominė diplomatija iš esmės yra užsienio politikos dalis nes, aišku, pagrindinis tikslas yra užtikrinti ES piliečių gerbuvį. Ekonomikos politika išnaudoja įvairias priemonas, kad galėtų apsaugoti nuosavus verslo interesus, skatinti konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, padėti įgyti e, pirmaujančias pozicijas svarbiausiose sritise. Svarstant su komisija mes nekartą sakėme, kad mes turėtume suteikti daugiau pas globaliai aktualių elementų mūsų konkurencingumui. Bet Svarbiausias dalykas, kad reikia ir paremti, ypač mažas ir vidutinės įmonės. Jeigu to nepadarysime, tai negalime tikėtis, kad tos įmonės bus konkurencingos. Todėl noriu paklausti, o kokius priemonės dabar rengiate, nes tai aktualu, kadangi ES šiuo metu derasi dėl ekonominio pobūdžio sutarimų su JAV, su Japonija ir kitomis valstybėmis narėmis. Mano šalyje, pavyzdžiui, yra net mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtas ministras. O jūs ką darote, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų plėstis ir keltis ir dirbti trečiųjų šalių rinkose, kad jos galėtų įgyti stipresnes pozicijas pasaulinėje arenoje? Ar jūs turite planą? Ar jūs turite strategiją, kad mes galėtume skleisti savo vertybės? pasaulyje, tokias kaip e, sąžininga konkurencija ir panašiai. Ačiū. Ačiū. ECR vardu. Kalbėjęs ponas Krašnoderpskis. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, nebejotina, kad ES galėtų daug daugiau padaryti ekonominės diplomatijos srityje. Mes galėtume ir padėti įmonėms, padėti joms parduoti savo gaminius ir, aišku, tuo pačiu pritraukti investicijų į mūsų rinkas. Ponas Katainen apie tai jau kalbėjo, atidarydamas Europos strategijų centrą. Bet pirmiausia, reikia galvoti apie tai, kokiamis priemonėmis turėtų būti vykdoma tokia diplomatija. Bet tos priemonės neturi pakeisti nacionalinių priemonių. Kita vertus, mes susidurime su visai kitokia tikrove, nes atsirado atotrukis tarp um, ES centrinių institucijų ir periferinių rajonų ir tas atotrukis tik tai didėja. O mes kaip tik turėtume e, tą atotrukį mažinti. Ačiū toliau Alde frakcijos vardu Pone Šakė. Pone pirmininkė, aš manau, kad diskusija tikrai labai aktuali ir savalaikė. Ir mūsų frakcija labai jai pritarė. Tai, kad mes visą tai labai daug kartų svarsime, dar nieko nereiškia, nes mes daugiausiai skestame savo sultise, o negalvojame, kokios galėtų būti uh, perspektyvos. Aišku, uh, Ekonominė diplomatija gali tapti mūsų stipriaja pusė, kuriant geresnės prekybos sąlygas. Tik reikia paaiškinti žmonėms, kokią naudą tai duos mažoms ir vidutinėms įmonėms ir a, kokią naudą gaus visi. Ir turėtume žiūrėti, kad mūsų diplomatai ir atstovai trečiosiose šalyse padėtų mūsų verslui susirasti partnerius, kurie būtų verti darbo kartu. Tai leistų mums geriau konkuruoti pasaulio rinkose ir tarpusavėje. Pateiksiu pavyzdį. Neseniai lankiausi Bostone kaip mūsų bendros delegacijos vadovė ir ten susipažinau su inkubatoriais verslo. Ir ten mačiau Vokietijos, Danijos logistinius centrus, kurie veikia vienas greta kito. Tai kodėlgi jiems neapsijungus? Ta pati galima pasakyti ir apie silicio slėnio darbus ir kitus. Aš manau, kad mums reikia tiesiog e, viską sujungti į visumą technologijų srityje ir kitur. Ir nepamiršti, kad užsienio politikos tikslai be kita ko apima ir ekonominę demokratiją, kurios priemonėmis mes galime skleisti savo vertybės, tokias kaip žmogaus teisės, pagarba vieni kitiems ir taip toliau. Ačiū. Toliau GUE NGL vardu ponas Helmutas Šolcas vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijai. Jeigu teisingai supratau komisiją, tai jūs sakote, kad diplomatinė, ekonominė diplomatija gali padėti įsitvirtinti kitose rinkose ir gali duoti daug naudos. O ES institucijos ir politika bus formuojama į tai atsižvelgiant. Tačiau mes matome, kad tokia metodika pasitaik, pasiteisina tik tada, kai dirbama su labai įsivyščiusiomis ekonominių požiūrių valstybėmis. O apskritai per 50 procentų užsienio priekybos vyksta su pietinėmis pasaulio valstybėmis. Ir ateityje vis daugiau ir daugiau dėmesio bus skiriama būtent priekybai pietinė kryptimi. Ir manau, kad į tai mes turėtume atsižvelgti, galvodami apie galimus žingsnius. Ačiū toliau, ponas, apmaka, ponas Karas, PPA e vardu. Ponios ir ponai, esu labai patenkintas kad Antonijai Demanai iškėlė šį klausimą. Nebejotinai, kad e, tokio klausimo iškelimui pritarė ir mažos bei vidutinės įmonės. Dar praėjusiu metu spalio pabaigoje mes šią temą kalbėjomės Ir tikrai mažos vidutinės įmonės gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį tarptautinės prekybos organizacijose. Nepamirškite, kad Austrijos mažoms ir vidutinėms įmonėms tokia pagalba, kurią mes gavome labai naudinga. 80, beje, jų verslas plečiasi ir 89 procentai to verslo naujo operacijų bus vykdoma ne Europos Sąjungoje, o didesnė dalimi Kinijoje. Tri, tik 25 procentai mažų ir vidutinių įmonių veikia pačioje Europos Sąjungoje, dažniausiai jos veikia už Europos Sąjungos ribų. Taip vyksta globalizacija, bet kažkodėl globalizacijos procesai apeina Europos Sąjungą ir jie ateis toliau, jeigu mes nepradėsime bendradarbiauti su kaimynais, su Afrikos valstybėmis. Tikrai reikia padėti ir Afrikos mažoms ir vidutinėms įmonėms, reikia atverti joms duris. Todėl raginčiau ES užsienio, e, tai yra išorės santykių tarnyba, geriau bendradarbiauti su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ponas Azysis toliau. Ačiū, ponia pirmininkė. Ekonominė diplomatija turi tapti mūsų išorės santykių pagrindinę kryptimi. Mes privalome prisidėti prie mūsų verslo internacionalizacijos ir galvoti ne tik tai apie mūsų vidaus rinką, bet mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms, mūsų MBI reikalinga pagalba. Taip, jas remia nacionalinės vyriausybės, bet jos turi gauti pagalbos ir iš ES institucijų, nes joms gana sunku įsitvirtinti užsienio rinkose. Taip pasirašėme nemažai susitarimų su įvairiausiomis trečiosiomis šalimis, net regionais ir liktai turime galimybių veikti, bet e, trūksta finansinių ir logistinių priemonių, kurios kaip pagalba reikalingos mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes jos gali tikrai gerio, gerai pasinaudoti internacionalizaciją, jeigu susilauks pagalbos. Dar vienas labai svarbus aspektas. Tai gerų tvirtų užsienio investicijų pritraukimas į Europos Sąjungą. Dėkoju. Toliau ponas Levandovski. Vieną minutę. 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė. Na, aš taip pat palaikau tą diagnozę ir tas vaistus, kuriuos įsakė ponas Katainin. Ir taip pat, ką išsakė kolega Tajani tikrai reikia ginti Europos ekonominius interesus ir skatinti augimą. Aš noriu pasakyti kaip delegacijos į Iraną pirmininkas ir noriu pasakyti, kad turiu labai įdomią atvejo analizę. Matome, kad štai atsiveria didžiulė šalis su didžiuliu ekonominiu potencialu. Ir kas gyvyko po, po brandu, sustarimo pasirašymo? Į Iraną atvyko 144 delegacijos iš kitų šalių, kurios konkuruoja dėl šios rinkos. Ta, tai parodo, kokie didžiuliai užduotis kyla Europos institucijoms. Turime mes sukurti investavimo sritį šioje šalyje, turime paremti MVI ir turime dalintis informaciją, nes būtent čia glūdi pietinė Europos Sąjungos vertė ir pranašumas prieš 144 kitas delegacijas. Beje, buvo, aišku, be, be galo daug ir privačių vizitų. Ir visais jais siekiama konkuruoti dėl tos pačios rinkos. Kita problema, kurią, su kuria sudarime, tai yra, kad na, mes reikalaujame, kad būtų gerbiamas tam tikros vertybės ir žmogaus teisės, tačiau ne visuomet tai iki galo gerai sekasi. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Markus Piper, Dėkoju, pirmininkė, ponas komisarė. Didelės įmonės ir energetika yra pats svarbiausias ekonomikos sektorius. Visi su tuo sutinka, e, kalbant apie vidutinę klasę ji taip pat yra augimo e, vienas iš vektorių, augimą reikia ieškoti ir trečiosiuose valstybėse, dėl to kairieji parlamente turi paremti tai tip sutartį, kadangi tokiu būdu mūsų įmonės galės veikti geriau. Daug mūsų valstybių narių suteikia garantijas dėl eksporto, e, įmonės irgi e, neblogai atlieka savo darbą, tačiau mes galime atlikti dar geriau, dirbti dar geriau. Komisija gali e, paaiškinti savo priežastis, E, ekonominės priežastis, o suinteresuotos įmonės gali dalyvauti Europos parlamento e, misijoje. Mes turime pakankamai pinigų, kad suorganizuotumėm pakank, e, panašų renginį. Europa tikrai gali daryti daugiau negu daro ir mes galime tikrai pagerinti mažų ir vidutinių įmonių gyvenimą, E, padėti joms nuvykti į užsienį, aš manau, kad pono Tajani iniciatyva turi būti tesama. Juo labiau, kad mūsų įmonės užsienyje perduoda teigiamą žinę apie Europą. Dėkoju. Toliau pusantros minutės ponas Salini. Labas vakaras. Ekonomika, ekonomikos rytis mūsų kontinente yra viena iš svarbiausių. Visame pasaulyje Europa demonstravo puikų ekonominį modelį, kuris yra pagrystas mūsų piliečių kūrybingumu ir mūsų įmonių kūrybingumu. Šalia to dar yra žmogaus teisės, dar yra socialinis modelis, modelis taigi Europoje yra gerai ir darbuotojams, ir darbdaviams. Tačiau tam, kad vystytųsi ši ekonominė diplomatija, mums reikia pažinti vieniems kitus. Mes neturime pakankamai žaliavų, o tikrai ekonominiai diplomatijai reikia daugiau bendradarbiauti su tokiamis šalimis, kuris, kurios tų medžiagų turi. Pavyzdžiui, didelės šalis, viduržėmio jūros šalis. Čia mūsų ekonomika tikrai gali suvaidinti pirmąjį vaidmenį, taigi mums reikia ryš, vystyti ryšius, reikia atitinkamą ir gynybos taktiką išvystyti mes visame pasaulyje e, labai puikiai pasirodėme, reikia ir toliau taip daryti. Dėkoju, ponė Šuica. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Tajani už tai, kad šis klausimas buvo iškeltas, kad jis lieka darbo atvarkė. Ši tema yra labai svarbi ir nauja tema, nors ir gerai žinoma valstybės narėse. Tad labai dėkoju už tai, kad visą dirbate šį srityje. 23 procentai BVP pasaulio BVP apitenka Europos Sąjungai. Mes esame svarbiausia pasaulio ekonominė galybė, tačiau ekonominė diplomatija vis tik yra labai svarbus dalykas, labai jėga. Tai turi tapti užsienio politikos dalimi, o užsienio politika taip pat be ekonominės diplomatijos nesilaikys. Todėl reikia suderinti ir koordinuoti valstybių narių, Europos Sąjungos ir įmonių veiksmus Taip pat reikia koordinuoti ir šios, šios veiksmų tarnybos veiksmus, nes be viso to nepavyks toliau lyderiauti pasaulio ekonomikoje. Žinoma, visą tai darome Europos piliečių labui. Ir reikia užtikrinti, kad visame pasaulyje būtų plečiama ekonominė diplomatija. Ir ypač daug dėmesio reikia atkreipti į MVI. Nes žinome, kad Europoje dominuoja vidutinė klasė Tad reikia imtis visų turimų mechanizmų, su priemonių, kurios mums gali padėti. Įkėlė klausimas, kokiu tų priemonių turime. Na, jų yra daug. Priemonės egzistuoja valstybėse narėse ir tas priemonės turi būti panaudojamas, kad būtų paremta MVI plėtra ir kad ES toliau liktų pasaulinė lyderė. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Paskutinis kalbėtas iki prašau žodžio procedūros. Polčiak, 1 minutė 30. Ačiū ponė pirmininkė, dėkuoju tik tą žodį. Na, iš pradžių ketinau kitaip pradėti savo kalbą, tačiau dabar, kai išgirdau komisijos nario pasisakymą, na, apsigalvojau ir norėčiau pradėti nuo klausimo. Tai kokiegi tie ekonominės diplomatijos tikslai? Nes atrodo, kad komisijos narys, na, tik iš dalies kai ką paminėjo. Dėl to čia paminė, palaikyti ponę Grapinį, kuri minėjo, kad e, kila klausimas apie konkrečius tikslus, konkrečias priemonės ekonominės diplomatijos rytyje. Manau, kad ES yra svarbus pasaulinių rinkų žaidėjas, dėl to turėtų vadinti svarbesnį vaidmenį tarptautinėme kontekste. Mes kol kas nesame pakankamai stipriai atstovaujami ir na, su tos yra daug ir kitų klausimų ponas Tajani minėjo tris tikslus. Ir manau, kad labai svarbu labiau paremti mūsų verslą, turint visą tai galvoje, nes vienas didžiausių ES pasiekimų yra tai, kad mes turime veiksmingas, konkurencingas įmonės, kurios sėkmingai veikia tarptautinėse rinkose. Tai turi būti vienas iš mūsų tikslų, kad tas įmonės toliau sėkmingai veiktų. Ir būtent tai turi tapti ekonominės diplomatijos ašimi. Ačiū. Labai ačiū. Keturi. Asmenys paprašė žodžio, pagal prašau žodžio procedūrą. Tad pirmiausia, Notis Marijas. Vieną minutę, prašau. Dėkoju. Europos ekonominė diplomatija tik parems Vokietiją ir Prancūziją. Mažų ir vidutinių įmonių interesai bus vėl paminti, o tos šalis, kurios pilnai nepritarė Vokietijai ir Prancūzijai, bus izoliuotos. Taigi, tai, ką numato komisija, e, Europos tautoms nėra teigiamas dalykas. Rusijai uždėtas embargo Europos visoms tautoms sukėlė begalę problemų. Kai kurių dokumentų nutekėjimas rodo, kad nepaisant to, jog iki šiol Europos sąjungoje vesta diplomatija e, derantis dėl TTIP yra neigiamas dalykas. Kol kas į žmonių nuomonę yra neatsižvelgiama, o tie žmonės, kurie yra valdžioje, neatsižvelgia į pasaulinės ekonomikos e, multikultūrinę daugiatautę e, prigimti. Ponas Marijas. Nedvojbeno je potrebna interna Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Jakobčič. Tam, kad Europos ekonomika būtų konkurencinga, reikia užtikrinti tarptautinį dėmenį, nes Europos ekonomikos reikšmė mažėja dėl to, kad auga likusio pasaulio ekonomika. Būtent todėl taip svarbu yra ekonominė diplomatija. Reikia kurti sinergiją, kad valstybių narių diplomatija geriau pasinaudotų, koordinuotų veiksmus įvairiose šalise, ypač tokios vienos kaip Pietų Amerika ir Afrika. Jie mano, kad vis tai siejasi su kitu klausimu, kuris dažnai visi iškyla mūsų rūmose. Tai yra migracijos klausimas. Manau, kad ir šį klausimą galima kitaip svarstyti. Ir galiausiai panašiai pasakyti, kad pramonė, energetika yra labai svarbus dalykai. Svarbu taip pat ir turizmas, tačiau kad turizmas galėtų geriau veikti, reikia geriau organizuoti mūsų pastangas. Dėkui. Prangus kolegos, sako ponia Konečna, Ekonominė diplomatija yra svarbu priemonė siekiant ES ekonominių tikslų užsienyje ir komisija bei parlamentas vis tvirtina, kad jie rūpinasi MVI, o ne tik didžiosiams korporacijomis. Taip pat komisija vis panašiai kalbėjo apie TTIP. Tačiau kas, kokia tiesa? Vos 30 procentų smulkių įmonių eksportuoja už ES ribų. Tai labai blogas rezultatas, jeigu jūs remiate smulkų į verslą. Ne, reikia stipriau remti mūsų interesus, mūsų verslą stipriau remti reikia, reikia skatinti mažasias įmonės geriau rasti prieigą prie užsienio rinkų, net, kad darytų, darytų ne tik korporacijos. O kolegai iš FPP e norėčiau pasakyti, kad tai taip, mums nereikia, cetos mums nereikia. Mums reikia tvarkos Europos Sąjungoje. Nes jeigu čia betvarkė, tai nieko nepadarysime užsienyje. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Sako ponė Tomošič. Naujų rinkų atvėrimas ir mūsų įmonių plėtra yra labai suprantami ir siektini dalykai. Reikia judėti šiek kryptimi ir valstybės narės turi savo ekonominės diplomatijos modelius ir, na, tikrai jos nėra prieš, kad Europos institucijos padėtų jums siekti jų tikslų užsienyje bei geriau padėti užtikrinti investicijas. Tačiau manau, kad koordinavimas tarp valstybių narių ir Europos institucijų siekiant užtikrinti ekonominius interesus, tik kad pasiektų mūsų ekonominių interesų, na, neturi tapti institucionalizuotų dalykų nes juk skiriasi mūsų interesai, valstybės narės turi, turi skirtingų ambicijų. Todėl manome, kad ekonominė diplomatija visų pirma padėtų pačiams stipriausiams šalims visų kitų sąskaita. Ačiū. Dėkoju, o dabar žodis ponui vicepirmininkui Katainanui. Prašau. Labai ačiū. Pone pirmininkė, ačiū už šią tikrai labai gerą diskusiją. Man ypač buvo malonu girdėti, ką sakė ponas Tajani, nes jis yra ekonominės diplomatijos pradininkas Europos Sąjungoje, nes būtent jam dirbant komisijoje buvo pateikta tokio iniciatyva, kurią mes toliau stengiamės plėtoti, pasinaudodami gerąją patirtimi ir bandydami patobulinti mūsų ekonominės diplomatijos veiklą. Geras buvo užduotas klausimas. O kokiegi tokios diplomatijos tikslai? Aš bandžiau paaiškinti, kokius darbus atlieka komisija. Ir netaip lengva visada išguldyti tikslus. Na, pavyzdžiui, neseniai vyko labai aukšto lygio dialogai su trečiosiomis šalimis. Jų buvo du. Pirmiausia, su Kinija ir Kinėje tikrai nedings iš mūsų akiračio. Aš e, nuolatos bendrauju su ministro pirmininko pavaduotoju Makai ir kitais ministrais Kinijos. Kai mes susimame ekonominę diplomatiją, mes kartais be kita ko stengiamės e, susitikti ir su privataus sektoriaus atstovais. Kviečiame į mūsų susitikimus su trečiosiomis šalimis ir verslo atstovus, nes mes norime žinoti, ko mūsų verslui reikia iš Kinijos, ką reikia padaryti, kad jie galėtų geriau veikti pačioje Kinijoje. Kitas pavyzdys. Pekine praėjusi rugsėjį komisija dalyvavo bendroje diskusijoje ir mes kalbėjome apie 5T plėtrą ir svarstėme, kokios platformos pagrindų galėtume veikti, kokie būtų Kinijos interesai Europoje, Europos Sąjungoje. Kita verta, mes sugebėjome galų gale baigti ir techninį darbą susijusi su fondais, kurie skatintų vis daugiau investuoti Europoje. Tai yra tik keletas pavyzdžių, kaip aukšto lygio dialogas vyksta su Kinija. Vyks panašus susitikimai Ankaroje ir Stambule. ES Turkijos versininkų delegacijos jau susitiko, mes su išnekėjomės ir abipusės pateikė nemažai idėjų, kaip pagerinti prekybos aplinką. Kita vertus, mes diskutuojame ir reguliavimo klausimais, aptarėme makroekonomikos klausimus, tada jau įsijungia į mūsų diskusijas komisaras Matskovičiai. Dar vienas dalykas tai yra moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra tarp Turkijos ir ES. Visą tai, ką aš čia dabar sakau, tai yra tik tai lašas jūroje, keletas pavyzdžių, kurie iš dalies apspindi ir mūsų platesnius tikslus. Bet kaip jau kalbėjau anksčiau, vienas iš pagrindinių dalykų, kuris dabar rūpi komisijai, tai yra prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis. Nereikia pamiršti ir plėtros politikos bei bendradarbiavimo šiame kontekste, skatinant investicijas. Taigi, besivystančios šalis ir investicijų skatinimas. Tai aktualu. Aktualu padėti trečiosioms besivystančioms šalims atsistoti ant kojų Bet mes nu, norime būti ne tik tai pagalbos teikėjai, mes norime tapti tų šalių partneriais. Ir aišku, plėtra neatsiejama nuo daugelio kitų elementų. Todėl mes galvojame apie tai, kad reikėtų sukurti fondą, kuris iš dalies būtų panašus į FC fondą ir kurio lėšos būtų skirtos trečiųjų šalių pagalbai. Mano dar viena mintis dėl bendradarbiavimo su MVI. Aš minėjau prekybos susitarimus daugiausiai, bet reikia pasakyti ir apie kitą dalyką. Tai yra verslo organizacijų tinklai. Susitikau su daugeliu Kinijos verslininkų. Ir mums reikia žinoti, kaip kinta kasdien padėtis Kinijos prekybos rinkose. Aš planuoju apsilankyti ir Persų įlankos regione bei Irane. E, jis buvo paminėtas šioje diskusijoje. Tačiau, jeigu parlamentas turi gerų idėjų, kaip pagerinti pagalbą MVI, tiesiog susisiekite su mumis. Taip, mes galime skatinti prekybą pasikviesdami MVI, bet negi tai viskas, ką galime padaryti? Ar nėra kitų galimybių? Gal reikia naujoviškai pažvelgti į visą šitą reikalą, aišku, nepamirštant to, kas padaryta arba yra daroma šiuo metu. Todėl jeigu jūsų tarpė yra parlamento nariai, kurie turi patirties užsienio prekybos rytyje ar panašios patirties, visada galite man, mane informuoti. Tikrai esu atviras ir pasirengęs jūs išklausyti. Nes kuo geriau sutvarkysime prekybą, tuo visiems bus daugiau naudos. Ačiū Jums už šią diskusiją ir Jūsų idėjas. Pirmininkė, ačiū.